Good afternoon. Labadiena, Labadiena ponios ir ponai. Prašau susėsti. Welcome to the constitutive meeting of the Committee on Development. Sveiki susirinkę į vystimosi komiteto steigiamą į posėdį. Pagal e, darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio pirmąją dalį aš e, einu e, šio komiteto laikinojo pirmininko pareigas, tol, kol bus išrinktas tikrasis komiteto pirmininkas. Norėčiau pasveikinti visus draugus, kurie buvo perrinkti, su kuriais mes jau dirbome visą eilę metų ir kurie e, šiame komitete dirbo per praeitą kadenciją. Aš e, norėčiau labai šiltai taip pat pasveikinti didžiulį naujų narių skaičių e, kurie pradeda dirbti šiame komitete pirmą kartą. Šis komitetas labai įdomus. Jis, tiesą sakant, uh, E, suteikia daugiausia moralinio e, tarsi atlygio, nes e, mes kartais pakeičiame žmonių gyvenimus, kurie be mūsų pagalbos negalėtų turbūt net išgyventi kartais, arba sirgtų, arba neturėtų ko valgyti. Taigi viskas, ką mes darome, yra e, susiję su puikiu savirealizacijos e, mūsų kaip žmonių e, gyvenimo prasmės įgyvendinimu šiame komitete tą darydami mes galime daryti. E, komitetas e, dabar turi labai nedaug laiko, todėl aš nedelsamas pradedu. Skelbiu posėdį pradėtą. Šiandien pagrindinis tikslas – įsteigti komiteto e, valdybą ir išrinkti pirmininką. Ir keturis vicepirmininkus pagal 300, pagal darbo tvarkos taisyklių 200, atsiprašau, ketvirtąjį straipsnį. Pirmiausia, rinksime pirmininką. Po to rinksime keturis vicepirmininkus. Iš frakcijų gavau e, pavardžių sąrašą su pakaitiniais nariais ir e, aš žinau, kad jie dalyvaus balsavime. Diedimera, Timnės Bekaril iš EPP frakcijos, ponas Koso e, kalbės už ponas Šoflin iš EPP, ponas Heis kalbės už ponas Tėjas iš EPP frakcijos ir mano draugas ponas Rūpikas kalbės už poną Priedą iš EPP frakcijos. Pone Tor kalbės už ponę McKevin iš socialdemokratų frakcijos ir girdėjau, kad Linda McKevin e, vėluoja Eurostat traukinyje užstrigo, tikimės, kad suspės. Pone Vanem kalbės už Anilės iš socialdemokratų, ponas Prinskiai kalbės už Rigorero iš socialdemokratų frakcijos Ponas Manskur kalbės už poną Pedro Silva Pereira iš socialdemokratų frakcijos. Ponas Luk kalbės už poną Karskį iš ACR e frakcijos. Pone Liosing kalbės už GUE frakcijos atstovą ir jeigu tas sąrašas e, bus keičiamas, tai prašyčiau, kad frakcijos e, mane apie tai informuotų dabar, kol neprasidėjo balsavimas. Taigi dabar rinkime tolesnį e, komiteto pirmininką. Kvorumas e, nariams yra septyni, ketvirtadalis narių. E, mes turime surinkti tiek žmonių, kad galėtume balsuoti. Dabar mūsų yra daugiau negu septyni, taigi viskas tvarkoj. Dabar siūlau pristatyti kandidatus pirmininko rinkimams. Prašom. Aš savo frakcijos vardu, socialdemokratų vardu, aš e, siūlau Lindą McKevin kaip mūsų komiteto pirmininkė. Ji yra parlamento narė jau 13 metų, ji turi pakankamai patirties, pakankamai kvalifikacijos, labai gerai supranta visas temas, e, tokias kaip klimato kaita, aplinkosaugos teisės, e, e, sąžininga priekyba, moterų teisės, švietimas, sveikatos apsauga vis, besivysinančiose šalise. Be to, ji yra pademonstravusi galimybę bendradarbiauti su visais Europos parlamente ir toliau tą darys jeigu bus išrinkta. Ačiū. Dab, Dabar išrenkame ponę Lindą Makevan. Ar kitos frakcijos norėtų ką nors pasiūlyti? Ir turite kitų kandidatų? Ponios Makevan vardu. E, ar jūs sutinkate būti išrinkta? Aš gavau Lindos e, įgaliojimą, e, kadangi jį vėluoja. E, jame sako, kad jis sutinka priimti kandidatūrą, ji pateikė finansinių interesų deklaraciją, yra dėvė komiteto visi teisė nariai ir sutinka, sutinka būti komiteto pirmininkė. Kadangi tik vienas yra kandidatas, tai aš siūlau, kad ponė Makarn išrinktume plojimais. Thank you, colleagues. Ačiū kolegos. Dabar skelbiu, kad Linda McKevin yra Europos parlamento vystimosi komiteto pirmininkė, paskirta plojimais. Aš sveikinimus jūsų vardu perdusiu poniai McKevin, kai tik ją sutiksiu. Ir dabar turėčiau perleisti pirmininkavimo vietą būtent jai, bet jos, kadangi čia nėra, tai aš tęsiu savo darbą rinksime vicepirmininkus. Priminsiu pakaitinių narių e, pavardės, e, kurie dalyvaus renkant vicepirmininkus. Jau anksčiau sakiau, dar kartą skaitau. Aš prašau, neskaitysiu jų dabar. Rinksime vicepirmininkus po vieną, pirmiausia, vis, pirmasis vicepirmininkas. Norėčiau išgirsti kandidatūras, kandidatų pavardės vicepirmininko pirmojo vietą. Ah. Jis ok? Ar girdite mane? Aš norėčiau pasiūlyti APP frakcijos vardu. Pona Moris Ponga į pirmąją vicepirmininko vietą. Moris, ar sutinkate būti paskirtas? Taip. Norėčiau priminti, kad kandidatas turi būti visą teisės komiteto narys ir turi būti deramai išpildęs finansinių interesų deklaraciją. Ar jūs tai padarėte? Ar tenkinate šias sąlygas? Taip. Tokiu atveju turime tik vieną kandidatą į Vysimasių komiteto pirmąjį vicepirmininką, siūlau poną Pongą patvirtinti plojimais. Linda atėjo. A? Madam Chairman. Thank you, National Parliament. Um, thank you, colleagues. Ačiū kolegos ir labai atsiprašau, kad e, įbėgau paskutinę minutę. Kas nežinote, pasakysiu, kad Eurostar stringa šiandien visą dieną, todėl daugelis Britanijos parlamentarų vėluoja į posėdžių šiandien atvykdami iš Londono. Dar kartą atsiprašau. Džiaugiuosi, kad e, buvau pasiūlyta į komiteto pirmininkės vietą ir išrinkta. Mūsų per artimiausius keletą metų laukia labai daug darbo. Žinote, kad artėja tūkstantmečio plėtros tikslų tvirtinimas 2015 metais, kiti metai yra Europos e, pagalbos besivystančioms šalims metai ir aš e, labai norėčiau su jumis puikiai bendradarbiauti ir pirmiausia aptarti visas komitetų e, programas ir planus. Bet šiandien nekalbų posėdis, šiandien renkame vicepirmininkus ir dabar pereiname prie kitų uh, kandidatų rinkimo ir e, paskirsime antrąjį komiteto vicepirmininką. Ar galėtume išklausyti, kokiu turime kandidatų? Yes, yes, thank, thank you, Mr. Mr. Goins. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour vous faire. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad jūs tapote pirmininkė šio komiteto Pavel Variunen kandidatūrą į vicepirmininkus siūlau Aldės vardu. Ačiū, pane Giorins. Ar kitos frakcijos dar turėtų uh, kandidatų? Ponas Vohnin, ar sutinkate priimti e, pasiūlymą? Yes, I do. Taip, ponė. Um, I'd like to remind you that as a candidate. Norėčiau priminti, kad jūs kaip uh, kandidatas turite būti visą teisės šio komiteto narys ir turite bu, užpildyti uh, finansinių dekla, interesų deklaraciją. Ar tenkinat išsalgės? Taip. Labai ačiū. Tokiu atveju, kolegos, uh, kandidatą turime tik vieną į antrojo vicepirmininko vietą ir aš siūlau, kad mes uh, pono Voinien paskirtume plojimais. O dabar siūlau jūs taip pat e, pakviesti į tribūną ir užimkite vietą tarp šio komiteto pirmininkų. Okay. The... Toliau komiteto trečio vicepirmininko rinkimai. Pradėkime e, kandidatų e, pristatymą. Thank you. En nombre del GUE NGL eh, presento la candidatura como GUE NL vardu Kostas Sakras Zinagos. E, norėčiau kandidatūrą pateikti. Have... Labai ačiū. Ar yra kitų kandidatų iš kitų frakcijų? Ne. Pono Krisagonos šiandien čia nėra, jis negalėjo atvykti, bet jis sutiko raštu priimti e, šį pasiūlymą ir patvirtino, kad tenkina sąlygas, kad taptų uh, vicepirmininku, jis yra visateisis narys ir yra užpildęs finansų interesų deklaraciją, todėl gal galėtume taip pat trečią vicepirmininką plojimais patvirtinti, ar tai jums priimtina. Uh, mes e, galėtume e, jį pasveikinti, nors jo ir nėra, galime jam paploti. So the... Periname prie paskutinio vicepirmininko, ketvirtojo rinkimų. E, išklausykime pasiūlymų kandidatams. Ponas Liuka. Pain. ECR frakcijos vardu siūlau poną Noč Dyvą. Political... Ar kuri kita frakcija turėtų pasiūlymų? Ponas Dėva, ar sutinkate su pasiūlymu? Taip. Norėčiau paklausti, ar jūs tenkinate sąlygas, ar esate visą teisės komiteto narys ir esate pat išpildęs finansinių interesų deklaraciją. Taip. E, turime tik vieną kandidatą, gal vėl galėtume plojimais jį patvirtinti. And can I thank him as well for filling Taip pat norėčiau jam padėkoti už tai, kad e, pradėjo posėdį taip sklandžiai. Jis e, dvi kadencijas, kiek žinau, jau, jau tris kadencijas e, šiame parlamente dirbo. Aš paskutinę kadenciją kartu su juo dirbu, todėl labai džiaugiuosi matydama jį mūsų gretose. Tuo baigiame vicepirmininkų rinkimus ir trečiasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra posėdžių tvarkaraštis 2014 metų antrai pusiai. Norėčiau naujiesiams kolegoms pasakyti, kad kitas posėdis įvyks e, Liepos 22 dieną, 15 valandą. Dar negavome salės, negaliu pasakyti kur. Naujiesiams nariams galiu pasakyti, kad kartais mums reikia organizuoti neįlinius posėdžius ir dažnai jie vyksta Strasbūrė pirmadienį vakare arba ketvirtadienį iš ryto. Sekretoriatas jūs informuos apie papildomus posėdžius, jeigu jie būtų organizuojami. Bet kol kas šiems metams esame suplanavę tokius laikus, kokius dabar matote o rudenį 2015 metų tvarkaraštį patvirtinsime. Ar visi sutinka su pasiūlytomis 2014 metų datomis posėdžiams? Taip, jokių problemų nematome. Labai ačiū. Mes sutinkame su šiomis datomis. Prašyčiau, kad jas pasižymėtumėte savo darbo tvarkėse. Kitas pirmininko pranešimas. E, posėdžio data - Liepos 22, kaip jau sakiau. Todėl prašyčiau, kad e, praneš, sektume dokumentus. Naujiesiams kolegams noriu pasakysi, kad jums iš anksto internetu bus atsiunčiami įspėjimai apie artėjančius posėdžius su dokumentais, su viskuo. Jeigu turit klausimų, jums yra pasirengęs atsakyti sekretoriatas Jie jums prisistatys, e, kai prasidės e, įprasti posėdžiai, bet jeigu tik turite klausimų, nedvėjodami klauskite. Dažnai, kai pradedame dirbti parlamente, atrodo, kad yra daug neiškumų, bet iš tiesų viskas gana paprasta. Mes turime daug pasirengusių padėti žmonių ir frakcijose, ir čia mūsų komiteto sekretorėte. Taigi kitas posėdis yra Liepos 22. Dabar posėdį baigiame. Ačiū, e, kad leidote man šiek tiek pavėluoti bet kaip jau sakiau, per kitus posėdžius suteiksime galimybę naujiesiams kolegoms prisistatyti ir tada pradėsim dirbti, pradėsim penkerių metų darbą. Ačiū.